Possiamo iniziare, grazie. Un saluto a tutti, stamattina c'è un po' di neve. Labas rytas. Na, galime pradėti, žinau, kad šiek tiek sninga. Ir tai taip pat ir mūsų kadencija artėja į pabaigą, turbūt dėl to kolegos dar nesusirinko. Visų pirma, patvirtinkime darbo atvarkę. Jeigu neprieštaraujate, po to pateiksiu keletą pastabų. 2018 m. gruodžio mėnesį buvo patvirtintos trys rezoliucijos skubos tvarka, viena dėl Irano, kita dėl Egipto, dėl žmogaus teisų gynėjų Egipte ir Tanzanijos, o 2019 m. sausio mėnesį buvo patvirtintos rezoliucijos dėl Azerbaidžiano ir Sudano. Taip pat noriu pranešti, kad gavau informacijos dėl rezoliucijos dėl Azerbaidžiano Čiano. Panašu, kad e, pono Megman Huseinov, kuris yra sulaikytas, padėtis gerėja, nes e, generalinis prokuroras e, atsijėmė kaltinimus ir dabar šeštadienį buvo kreiptasi į prezidentą, gatvėse susirinko nemažai protestuotojų, buvo reikalaujama, kad jis būtų paleistas. Ir aš manau, kad mm, mūsų rezoliucija mm, padėjo jam. Dabar norėčiau paprašyti patvirtinti ir ankstesnio posėdžio protokolą. Jeigu nėra prieštaravimų, darau išvadą, kad protokolas patvirtintas. Dabar einame prie kito klausimo. Tai yra ataskaitos apie galimybės naudotis teisų gynimo priemonėmis e, nukentėjusiems nuo žmogaus teisų pažeidimų. Kalbame apie įmonių vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. E, ir mes čia kalbame apie asmenys nukentėjusius nuo žmogaus teisų pažeidimų trečiosiose šalyse. E, apie tai pasikalbėsime su ekspertais. Mūsų rezoliucijos projektas dėl įmonių atsakomybės e, esant sunkiems žmogaus teisų pažeidimams mūsų rezoliucijoje šio klausimu yra įvairių rekomendacijų ir raginimų. Mes taip pat raginame komisiją gilintis į labai sunkius žmogaus teisų pažeidimus valstybėse narėse. Čia turiu galvoje pažeidimus, kuriuos daro Europos įmonės. Taip pat mm, parlamentas 2018 m. spalio mėnesį parengė rezoliuciją dėl ES indėlio dėl į jungtinių tautų privalomai teisės aktą dėl, tarp, dėl daugia nacionalinių įmonių, bendrovių ir pagarbo žmogaus teisėms. Taigi mes nagrinėjame šios klausimus. Studija, kuri šiandien bus pristatoma, parengė trys ekspertai. Visų pirma, Jan Vauters, Jis yra Žanmonė pirmininkas. Taip pat e, turime Claire Bright iš Londono verslo ir vadybos mokyklos. Ir ponas Marks e, tekstas, e, ataskaitos tekstas, pranešimo tekstas jums buvo išplatintas elektroniniu paštu. E, Mm, tyrimo autoriai baigė renkti tekstą, tačiau oficialiai jis bus paskelbtas tik po šio posėdžio. Dabar negaiždamas laiko suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmiausia, kalbės ponas Marks. Ačiū. Ačiū, kad Mm, pakvietėte mus pristatyti mūsų tyrimą. E, tyrimą atlikau su profesoriumi Vauters ir e, ponia Bright. Žinoma, prie šio tyrimo prisidėjo daug mokslininkų iš įvairių valstybių narių. Jie mums e, suteikė galimybę susipažinti su aktualiais dokumentais. per šį trumpą pristatymą mes jums apžvelgsime projektą, pristatysime tyrimo konkrečius tikslus, taip pat pateiksime situacijos apžvalgą. Iš tikrųjų mes situaciją nagrinėjome du kartus, kad e, išsiaiškintume tuos atvejus, kai įmonės prisideda prie žmogaus teisų pažeidimų trečiosios šalise. E, tyrimą sudaro 12 e, atvejo analizių. Aš e, daugiausia kalbėsiu apie dvi situacijas, kad iliustruočiau, apie kokio pobūdžio atvejus mes kalbame ir kad įvardyčiau kliūtis ir galimybės pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis. Paskutinėje tyrimo dalyje yra išdėstytos rekomendacijos ir dėl ES vidaus politikos ir išorės politikos. Išvados bus trumpos. Mm, taigi tyrimo kontekstas. Jūs žinote, kad e, pasaulinėme kontekste daug įmonių veikia visame pasaulyje ir jos kartais yra kaltinamos dėl žmogaus teisų pažeidimų trečiosiose šalise ir kyla diskusija, kaip e, patraukti tas įmonės atsakomybėn. Žinoma, tai labai glaudžiai siejasi su e, jungtinių tautų mm, trečiuoju ramščiu, dėl įmonių e, atsakomybės. Ir žinote, kad yra daug e, priemonių ir mechanizmų, kuriais gali pasinaudoti nukentėję asmenys, siekdami įmonių atsakomybės. Tai yra ir tradiciniai, e, teisminiai mechanizmai, taip pat daug dėmesio skiriama ir neteisminiams valstybiniams mechanizmams, pažiūrėjau, nacionaliniams ryšių pareigūnams ir nevalstybinės mechanizmus. Mes, mūsų tyrimas yra sutelktas į pirmąjį teisminį mechanizmą ir e, jis egzistuoja valstybėse narėse. Kitas dalykas, mes kalbame ne apie žmogaus teisų pažeidimus ES valstybėse narėse, bet pažeidimus padarytus trečiosiose šalyse. Mm, taigi mūsų tyrimo e, sritis yra ribota. Taip pat, nagrinėdami atvejus, mes labai stengiamės suprasti, kokių įvairių kliūčių gali kilti nukentėjusiems asmenims, kai jie nori pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis. Taigi mes e, iškėlėme tris tikslus. E, visų pirma, e, sudaryti visų atvejų sąrašą, nustatyti tų atvejų bruožus taip pat išsamei išnagrinėti kelis atrinktus atvejus ir geriau suprasti, kaip tos kokios kliūtis pasireiškia tose, tais atvejais. Taigi pirma dalis e, apžvalgos sudarimas. Mes rėmėmės literatūra, e, taip pat konsultavome su keliais ekspertais, kad e, išsiaiškintume, kokių atvejų yra ES valstybėse narėse. Daugiausia tų atvejų susijęs su gerai žinomomis daugianacionalinėmis bendrovėmis ir dauguma tų atvejų yra vos keliose valstybėse narėse, sutelktos keliose valstybėse narėse. E, nagrinėjom bei vieną atvejį, kuris buvo nagrinėjamas teisme. Pamatėme, kad e, per tam tikrą laikotarpį nedaug kas įvyko nuo 2006 iki 2008 metų. Taip pat e, išsiaiškinome, kad e, išsiskiria vienas sektorius, bet iš tikrųjų pažeidimai yra įvairiose sektoriuose. Daugiausia vis dėlto tokių įmonių veikia gamtinių išteklių išgavimo gavybos srityje, miškininkystės, e, iškasenus e, gavybos srityje. Taip pat aiškinomės, kokie pažeidimai nagrinėjami teismuose. Ir čia pamatėme gana didelę įvairovę, pradedant e, labai širkščiais žmogaus teisų pažeidimais ir baigiant tokiais žmogaus teisų pažeidimais, e, kuriuos sukelia, pavyzdžiui, aplinkos tarša ir panašiai. Lentelė, kurią mes pateikėme, pateikė apžvalgą šalių, kuriuose buvo pažeidimų. Matome, kad e, tų pažeidimų yra įvairiose šalise ir galiausiai pateikėme informaciją apie tai, koks yra dabartinis tuo atveju statusas. Taip pat e, daug dėmesio mm, tyrimę skiriame išsamei atveju analizai, kad būtų galima atvejus e, palyginti tarpusavėje. Mes vadovavomės labai panašiu analizės um, formatu. Taigi visų pirma, e, valstybės narės patikta informacija, atvejo nagrinėjimo istorija, dabartinė padėtis ir mes taip pat bandome išsiaiškinti, kokių pagrindinių kliučių ir galimybių yra. Tie atvejai buvo atrinkti remiantis įvairiais kriterijais. E, gilinomės į atvejus, kurie nagrinėjami jau kurį laiką ir tokius atvejus, kurie padėjo išryškinti kliūtis dėl teisų gynimo priemonių. E, mūsų rėmėmės pirminiais ir antriniais informacijos šaltiniais, su pirma teismo dokumentais, bet taip pat konsultavomės ir su suinteresuotais asmenimis. Iš viso atrinkome 12 atvejų penkiose valstybėse narėse visų pirma, Amesis byla. Tai yra atvejus susijęs su kankinimo atvejais Libijoje, toliau Lafarge byla susijusi su nusikaltimai žmogiškumui ir terorizmo finansavimu Sirijoje, toliau Vinči byla, tai yra darbuotojų teisų pažeidimai e, statybos e, sektorijoje Katare, e, Dancer byla susijusi su didelė įmonė ir įvairiai žmogaus teisų pažeidimais Kongė. Toliau KIK byla susijusi su KIK įmonės atsakomybė už gaisrą fabrike Pakistane. RWE byla yra susijusi su elektros tiekimo bendrove, kuri prisidėjo prie klimato kaitos, kurie nulėmė žmogaus teisų pažeidimus Taip pat e, keli atvejai Nigerijoje, Bol, Eni byla, Boliden byla, e, tai yra nusikaltimai aplinkoje Čilėje, Bedanta byla aplinkos tarša Zambijoje, taip pat turime ir Shell bylą ir Trafigūrą bylą susijusių žmogaus teisų pažeidimais, kurios e, nulėmė uh, Mm, pavojingų medžiagų šalinimas dramblio kaulo krante. Um, so first of all, I will talk a little bit more about the Shell case. So this is... Na, pirmiausia, aš pakalbėsiu apie Shell mm, atvejį. Jis susijusi su naftos išsiliejimais, kurie įvyko dėl Shell veiklos Nigerijoje. Tada buvo užterštas vanduo ir žemė. Uh, aplinkinėse vietovėse, o tai turėjo poveikio e, Nigerijos žmonių sveikatai, e, gyvenimo sąlygoms. Ir e, keli Nigerijos kaimai nusprendė pareikšti pretenzijas. Visų pirma, e, reikalavimai buvo pareikšti Nigerijoje, priimančio šalies teismuose, tačiau ten buvo susidurta su daug kliūčių, norint pasinaudoti teisingumu. Taigi E, kelios e, ieškovų grupės e, kreipiasi į įmonės valstybės teismus. Shell yra įsisteigusi Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose. Taigi kelio, keli Nigerijos kaimai pateikė ieškinius Niderlanduose, keli Junktinėje karalystėje. Čia buvo remiamasi Bruselis vienas reglamentu kuris suteikia galimybę e, reikšti ieškinius ten, kur yra įsisteigusi įmonė. Taigi, šiuose dviejose valstybėse narėse ir šių dviejų valstybių teismuose buvo primti skirtingi sprendimai. Hagos mm, apeliacinis teismas pasakė, kad negalima iš anksto nuspręsti, kad įmonė e, nėra atsakinga e, už veiksmus, kuriuos atliko antrinė įmonė. O Junktinės karalystės teismas nusprendė, kad ieškovai nesugebėjo pateikti pakankamai argumentų, kad e, pagrindinė bendrovė yra atsakinga. Taigi, kalbant apie teisų gynimo priemonės ir, ir kliūtis jomis pasinaudoti, Mes išskiriame tris. Visų pirma, tai yra teisinės atsakomybės priskirimas pagrindiniai bendroviai, tai yra Shell, e, už jos antrinės įmonės veiksmus arba neveikimą. Toliau jurisdikcija. Pagal Bruselis vienas reglamentą e, valstybių narių teismai buvo kompetentingi nagrinėti bylą susijusią su pagrindinė bendrovė, kuri įsisteigusi valstybė narė. Tačiau antrinės įmonės ar filialo veikusio Nigerijoje jurisdikciją reglamentuoja nacionalinė teisė. Ir matote, kad e, e, nacionalinė teisė skirtingai numato, e, kam gali būti priskiriama kompetencija ir pasiekti skirtingi rezultatai. Kitas, kita problema tai yra taikoma teisė. Taigi, ar reikia taikyti Nigerijos teisę, kaip teisė tos vietos, kur, kur įvykdyti pažeidimai, kur padaryta žala pagal Romos reglamentą. Taip ir buvo padaryta ir tai sukėlė problemų. E, pagal na, Niderlandų teismas nusprendė, kad nėra kad pagrindinės įmonės nėra atsakingos e, už antrinės įmonės, kurios padaro žalos trečiosiam šalims. Uh, E, kitas atvejis, kurį norėčiau pristatyti, yra kik atvejis. Jis yra susijęs su gaisru, kuris kilo tekstilės fabrike Pakistane. E, to tame gaisre žuvo šimtai darbuotojų, daug buvo sužeista. Po šio incidento buvo sprendžiamas kik atsakomybės klausimas. Kik yra Vokietijos mažmeninės prekybos įmonė e, ir kilo kiek atsakomybės klausimas, kiek buvo apkaltintas tuo, kad e, neužkirto kelio žalai, kurią patyrė e, nukentėjusiai, neuž, tai yra nesudarė saugių darbo sąlygų darbuotojams. Ir tuo remiantis buvo iškelta byla Vokietijoje, kuri yra uh, kiek įsisteigimo valstybė. Ir mm, prieš porą savaičių tai reikalavimai buvo atmesti remiantis procesiniais dalykais. Teismas e, išsiaiškino, kad pagal Pakistano teisę, kuri yra taikoma teisė pagal Romos e, reglamentą, jau galioja senatis. E, dar byla tesiama Italijoje Tai yra byla prieš Italijos audito bendrovę Rina, kuri vos kelios savaitės iki nelaimingo atsitikimo išdavė pažymėjimą, kurio patvirtino, e, kad fabrike užtikrinta priešgaisrinė sauga, nors iš tikrųjų informacija parodė, kad tai nebuvo padaryta. Taigi šiuo atveju mes taip pat išskyrėme keletą problemų susijusių su galimybė pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis, tai yra galimybė susipažinti su įrodymais, teisinės atsakomybės priskirimas, jurisdikcija, taikoma teisė, sunkumai e, ieškovams teikti grupinį ieškinį pagal Vokietijos teisę, taip pat e, tam, tikri, tam tikros procesinės kliūtis, čia ypač buvo svarbi senatis ir taip pat e, savanoriškų iniciatyvų trūkumai. Ir tie tos kliūtis, kurias mes nustatėme, iš tikrųjų m, yra įprastos kliūtis, kurios pasireiškia visose mūsų nagrinėtose bylose. Ir jos susideda iš dviejų grupių. Visų pirma, Tai yra teisinės kliūtis, jas minėjau pristatydama abu atvejus, ir taip pat praktinės ir procesinės kliūtis, tai yra galimybė susipažinti su įrodymais, e, ieškinio teikimo kaina, taip pat ne, galimybės pateikti kolektyvinį ieškinį nebuvimas, liudytojų e, saugumas, e, laiko tam tikrie apribojimai ir kultūriniai bei kalbiniai, kultūrinės ir kalbinės kliūtis. Remdamėsi šiuo Šią informaciją mes pateikėme keletą rekomendacijų. Dėl vidaus politikos mes rekomenduojame sustiprinti išsamaus patikrinimo reikalavimus dėl žmogaus teisių, e, ypač ES lygių. Mes taip pat e, rekomenduojame stiprinti jurisdikciją ekstrateritorinių bylų atveju. E, siūlome patvirtinti parengti pasiūlymą peržiūrėti Bruselis vienas reglamentą, įtraukiant į jį naujas nuostatas, kurios e, būtų konkrečiai skirtos e, įmonėms ir žmogaus teisų pažeidimo atvejais ir kad kurio būtų išplėsta e, ES valstybių narių teismų kompetencija, jurisdikcija, kad pagrindinės įmonės atsakytų ir už savo filialus ir antrinės įmonės. Kitas dalykas - forum nesisitatis. E, E, reikia spręsti šią problemą, ypač tais atvejais, kai priimančioje valstybėje kyla problemų kreipiantis į teismą. Mes taip pat rekomenduojame raginti valstybės narės e, prisijimti atsako, ats, jurisdikciją kriminalinių bylų susijusių su valstybių narių piliečiais atvejais. Taip pat e, siūlome sustiprinti galimybę remtis ES valstybių narių teisę kaip taikoma teisė. Čia reikėtų įvairių mechanizmų, kurie suteiktų galimybę ieškovams e, pasinaudoti teisingumu. Ir mes taip pat rekomenduojame sukurti e, informacinę platformą su visa reikiama informacija. These cases also display Which... Kalbant apie kai kurios tos atvejus, jie yra susiję ir su parengtomis rekomendacijomis, taip pat išorės politikos rytimi. Ir kai kuriais atvejais nustatėme, kad tikrai trūksta galimybių reaguoti į žmogaus teisų pažeidimus trečiosiose šalise, todėl kad apskritai trūksta galimybių pasinaudoti e, teisės sistemą, Tad čia svarbus tie finansavimo mechanizmai, programos, kurios sustiprintų galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis, yra labai svarbus. Ir turiu pasakyti, kad ES tikrai daug nuveikė toje srityje. Tad e, pranešime taip pat kalbame apie tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti žmogaus teisų gynėjai šioje srityje. Jiems tenka tikrai svarbus vaidmuo kalbant apie reikalingos svarbios informacijos pateikimą, bet to kolegė Kler kalbėjo apie tam tikrus atvejus ir tai yra pavyzdžiai, kai buvo pirmiausia svarbu surinkti informaciją, kad byla įsibėgėtų. Tad patikima informacija yra visų tų mechanizmų pagrindas. Dar vienas dalykas labiau susijęs su priekybos politika, galbūt tai ne visai tiesiogiai susijęs su mūsų minėtais atvejais, tačiau uh, pastebėjome štai ką. Labai nedaug bylų šiuo metu sprendžiama ir gali būti, kad kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, realybėje be abejo yra jų daug daugiau. Galbūt yra ir kitų priemonių, kuriomis galima pasinaudoti, reaguojant į problemą, todėl daugiau dėmesio skiriame priekybos politikai, Taip pat kalbame apie tai, kaip svarbu pasinaudoti tomis tikslinėmis sankcijomis. Ir reikia nepamiršti ir tų priekybos susitarimų, jų įtakos. Tad e, rekomenduoja ne, ne tik naudoti tas tikslinės sankcijas, tačiau geriau įvertinti apskritai situaciją, platesnį kontekstą ir pasižiūrėti, ar tai yra tinkamiausias kelias, kalbant apie ateitį. Taip pat dėmesio skiriame ir tarptautiniams mechanizmams, kurie jau egzistuoja, kuriuos ES galėtų paremti. E, kalbėta apie tarptautinės darbo organizacijos mechanizmų sustiprinimą, taip pat neteisminės priemonės, pažiūrėjau, nacionalinius kontaktinius centrus. Tai yra dar viena priemonė, kuri padėtų reaguoti į žmogaus teisų pažeidimus trečiosiose šalise. Tad tiek trumpai būtų dėl mūsų rekomendacijų skirtų išoriniai ir vidaus politikai. Ir baigdamas galėčiau pasakyti štai ką. Yra įvairiausių bylų tipų ir mes patys išskiriame tam tikras kategorijas. Kartais e, tiesiog e, yra kreipiamasi į įmonių vardų dėl žmogaus teisų pažydimų, tačiau tokių atvejų nėra daug. Tokius pažeidimus e, trečiosiuose šalyse, e, kaip jau minėjau, gali vykdyti taip pat ir pačios įmonės ar netgi valdžios kažkokios tai institucijos. Ir tokių atvejų, kaip jau minėjau, daug nebuvo nustatyta, kai kuriais atvejais buvo susitarta ir be teismo. Kai kurios bylos vis dar sprendžiamos. Arba buvo ir taip, kad kažkokių teisų gynimo priemonių nebuvo pritaikyta. Ir taip pat buvo nustatytos ir tam tikros kliūtis siekiant pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis. E, tai taip pat daro įtaką galutiniam rezultatui. Dėkoju. Ačiū. Turbūt e, apibendrinant būtų galima pasakyti, kad Mm, blogiausia situacija turbūt yra tose šalise, kuriuose yra įsikūrusios tos įmonės ir matau, kad Barbara paprašė žodžio. Ačiū, ačiū už tokį tikrai įdomų tyrimą. Aš pati turiu keletą klausimų, taip pat ir komisijos atstovų norėčiau šio bei to pasteirauti, ar, ar bus galimybė išgirsti komisijos atstovų nuomonę. Taip, gerai, ačiū. Mm, Kanadoje yra ombudsmeno um, įstaiga, kuri e, dirba su įvairiais skundais. Ir aš kaip e, ekspertų jūsų norėčiau paklausti, e, ką manote apie tokią mm, įstaigą, jos atliekamą darbą galbūt ES reikėtų pasižiūrėti į tokią galimybę. Dar vienas dalykas. Turiu keletą konkrečių klausimų komisijos atstovams. Kiek žinau, komisijoje yra tam tikros e, programos, kurios e, skirtos e, teisų gynimo priemonių prieinamumui mm, padidinti, kai yra įvykdomi pažeidimai. Ir įdomu, ar kalbant apie trečiąją šalis tokias teisingumo programas, įdomu, kokia situacija yra toje srityje, galbūt raštu galėtumėte pateikti daugiau informacijos, taip pat dar dėl atlikto tyrimo. Kalbėjote apie tai, kad e, naujojo parlamento kadencija turėtų panalizuoti e, galimybę, kaip būtų galima padidinti ES delegacijų įtaką trečiosiose šalise, kalbant apie verslo sritį, apie žmogaus teisų padėtį. Man atrodo, kad reikėtų įsigilinti į tokį pasiūlymą. Kalbant apie ES delegacijas, taip pat apie darbą Briuselėje, įdomu, ar komisija analizuoja galimybę e, reguliarius mokymus e, organizuoti darbuotojams. E, kalbant apie verslo ir žmogaus teisės rytį, suprantu, kad viskas yra sudėtinga, reikia tikrai gerai išmanyti tą sritį. Dar vienas dalykas. GSP peržiūra. Kalbant apie GSP peržiūrą, buvo pateiktas pasiūlymas tam tikrą tokią um, specialią platformą turėti, skirtą skundams ir tai turėtų būti tam tikrų parlamentinių struktūrų dalis. Tad norėčiau paklausti ekspertų, ką Jūs manote apie tokią platformą, ar Jūsų nuomonė nebūtų naudingiau um, turėti tokią įstaigą, kuri nepriklausytų šitoms mūsų politinėms struktūroms. Jūs taip pat kalbėjote apie žmogaus teisų vaidmenį, jų svarbą. Jie paprastai renka informaciją apie tokius pažeidimus. Ir norėčiau sužinoti, ar komisija žiūri į galimybės mm, kažkaip paremti tokią veiklą ir užtikrinti, kad žm tokie žmogaus teisų m, mm, aktyvistai turėtų geresnę prieigą prie įvairiausių sistemų. Dėkoju. Ačiū. Ponas Krespo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tokį tikrai įdomų pranešimo pristatymą. Taip, kalbant apie tas didžiulės tarptautinės įmonės, jos neretai yra atsakingos už tikrai gausų kiekį žmogaus teisų pažydimų trečiosiose šalise. Neretai tiesiog nėra net galimybės gauti informaciją apie poveikį, kuris daromas tiem žmonėms. Ar apie tuos projektus, kuriuos įmonės atlieka, tikrai patikėte labai įdomių pavyzdžių šiandieną. Berta Katarės pavyzdys buvo pateiktas ir e, šiame komitete taip pat esame jau apie tai kalbėjime. Ji buvo nužudyta už tai, kad prieštaravo um, projektui, um, kuris turėjo būti gyvendintas jos bendruomenėje. Ir dabar jo šeimos nariai reikalauja teisingumo Tačiau panašu, kad e, tas procesas, kuris dar tebe vyksta, gali būti sustabdytas be apčiopiamų rezultatų. Ženevoje taip pat analizuojama byla dėl e, saistančios atsakomybės e, įmonėms, kurios pažeidžia žmogaus teisės. Ir neretai taip pat ir mm, į ES tam tikros strėlės yra nukreipiamos, kritikos strėlės dėl reikalaujama, kad e, nebūtų parengtas tas saistantis mechanizmas. Mes manome, kad labai svarbu, jog įmonės pagal įstatymą atsakytų ir imtųsi reikalingų priemonių, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, o jeigu jos pažydžiamos, kad būtų reaguojama į tokius atvejus. Tad labai svarbu judėti į priekį ir užtikrinti, kad taisyklės būtų įpareigojančios, griežtos. Jeigu to nedarysime, tiesiog nepasieksime jokios pažangos. Labai svarbu, kad įmonės e, atsakytų už atliekamus pažeidimus tiek ir nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, Chevron pavyzdys. Jis puikiai iliustruoja tokio pobūdžio problemą. Man atrodo, kad ir ES, jos valstybės narės taip pat e, privalo prisimti atsakomybę ir finansiškai. Kalbant apie tuos teismo sprendimus, sprendžiamas bylas, reikia užtikrinti, kad galėtume palaikyti aukas, e, sudaryti joms galimybę išsakyti savo nuomonę. Man atrodo, kad ne tik įmonės, tačiau ir ES institucijos turi užtikrinti, kad viskas būtų įgyvendinama. Mes taip pat esame už tai atsakingi. Reikėtų uh, žiūrėti ne tik į tai, jog įmonės turi imtis kažkokių veiksmų, ne tik tos įmonės, kurios yra įsisteigusios ES, tačiau ir tos įmonės, kurios importuoja į ES. Man atrodo, kad svarbu siekti, kad e, gaminiai, prekės, kurios atkeliauja pas mus, nebūtų paženklintos darbuotojų krauju, jeigu galima tai pasakyti. Ajala Sančias jau yra kalbėjusi apie įpareigončias taisyklės tekstilės pramonės atstovams. Mes visi norime tokių taisyklių. Svarbu, kad jų būtų e, laikomasi. Man atrodo, kad reikia ir tokios organizacijos, kuris stebėtų procesą, jį reguliuotų vertintų situaciją. Reikia užtikrinti ir pilietinės visuomenės dalyvavimą šiuose mechanizmuose, kad būtų su, tiesiog surandami, surinkami visi skundai, surinkama informacija. Tad tikrai džiaugiuosi e, jūsų parengtų pranešimų, vis dėlto nebejoju, kad mums reikia žengti ir dar toliau. Turime nemažai informacijos, kuri padeda įvertinti situaciją, tačiau taip pat privalome reikalauti, kad ES ir valstybės narės e, nustotų blokuoti tos procesus, juos vilkinti ir kad galėtume e, pagaliau kažko, ir kažkokiais finansiniais žingsniais sustiprinti e, savo pažadus ir užtikrinti, kad didžiulės tarptautinės įmonės laikytųsi žmogaus teisų. Negalime tiesiog nusisukti nuo tokių situacijų ir apsimesti, kad nieko nevyksta. Ačiū Petras, prašau. Ačiū pirmininkė. Tikrai puikus tyrimas, atliktas laiku. Labai svarbus jūsų indėlis, kalbant apie geresnį žmogaus teisų apsaugą šioje srityje. Žvelgiant į tą lentelę ir joje pateiktus dabartinius duomenis, taip pat e, skundų įgyvendinimą, teisinėse bylose parašyta daugumoje atveju ongoing, procesas vyksta. Tačiau yra ir kai kur parašta, kad atmesta arba išspręsta. Įdomu, ar kalbant apie tuos atvejus, kurie jau išspręsti, užbaigti, ar m, mm, kiekvieną tuo atveju išanalizavote atidžiai ir įdomu, e, kaip prie bylos pažymėta settled išspręsta. Ar buvo mm, teigiamai sureaguota į skundo teikėjo prašymą ar ne. Įdomu, koks buvo konkretus bylos, e, byloje priimtas sprendimo rezultato. Mano e, atlikta analizė nesudarė galimybės mm, sulyginti, mm, koks buvo mm, pirminis pareiškėjo skundas ir ar jį buvo sureaguota, koks, koks konkretus sprendimas buvo priimtas. Be to, jūs analizavote gana E, didelius pasaulio regionus - Latino Ameriką, Aziją, Pietričių Aziją ir panašiai. Ir kalbant apie tos makro regionus, įdomu, e, kokios tendencijos matyti, kokiuose regionuose, kur tos geriausios tendencijos fiksuojamos, kur geriausi rezultatai, gerosios praktikos pavyzdžiai taikomi, kalbant apie e, išsprendžiamas bylas ir. E, Ar yra kažkokių šalių, kurias galėtumėte išskirti kaip gerosios praktikos pavyzdžius? Ačiū. Ačiū. Komisija, prašau. Thank you. And ladies and gentlemen. Ačiū. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, aš pasisakau EIVT tarnybos vardu. Ir EIVT norėtų padėkoti Europos parlamentui už atliktą tyrimą dėl e, žmogaus teisų pažeidimų aukų galimybės pasinaudoti gynim, teisų gynimo priemonėmis. Tai pasta, padeda mums nustatyti egzistuojančias spragas sistemoje, taip pat tai yra susijęs su trečiuoju ramšiu. Tai yra nukentėjusiųjų galimybę pasinaudoti teisų gynimo priemonėmis. Mums tie principai svarbus tiek ir vidaus lygmenių, tiek ir su partneriais iš įvairių regionų dirbame tą linkmę. Mes tikrai išanalizuosime detaliai tą analizę ir rekomendacijas įtrauktas į pranešimą. Tai tikrai laiku buvo padaryta susijęs su ES veiksmų planu po 2019 metų. Tokio tipo e, indėlis tikrai yra labai sveikintina šiame kontekste ir šiandieną rekomendacijų detalių nekomentuosiu, mums dar reikia laiko įsigilinti į dokumentą. Ir norėčiau paminėti keletą konkrečių pastabėlių. Kaip ir buvo minėta e, tyrimo autorių, e, buvo kalbėta apie tai, jog labai svarbu sustiprinti žmogaus teisų e, gynėjų poziciją, tai yra susijęs su ES um, žmogaus teisų politiką ir čia reikalinga ir finansinė parama. Taip pat pripažįstame būtinybę um, reaguoti į tuos iššūkius, su kuriais susiduria žmogaus teisų gynėjai. Reikia e, koordinuoti ES atsaką, tad norime atnaujinti savo gairias, gairių dokumentą skirtą žmogaus teisų gynimo institucijoms. Ir m, tai taip pat yra susijęs su to gairių dokumentu, kurį turėtų parengti Junktinių tautų darbo grupė skirta verslo ir žmogaus teisėms. Ten daug dėmesio bus skiriama žmogaus teisų gynimo organizacijoms, remiantis devyniais Junktinių tautų principais. 19 metais bus e, tas pranešimas paskelbtas. Taip pat esame pasirengę didinti informatumą ir apmokyti es delegacijas dėl verslo ir žmogaus teisų. Mes jau organizavome keletą apmokymų EIVT tarnyboje darbuotojams tiek ir būsnėje, tiek ir delegacijų būsnėse. Esame pasirengę ir toliau gilinti žinias, analizuoti ES delegacijų vaidmenį, skatinant verslo žmogaus teisų darbo tvarkės įgyvendinimą. Tad tikrai šiame kontekste papildomas tyrimas būtų tikrai sveikintinas. Dar vienas dalykas. Kaip ir pripažįstama tyrime, ES parama e, atitinkamoms priemonėms yra labai svarbi. Reikia remti ir žmogaus teisų gynėjus, Be to, e, tos ryties e, aktyvistai, žmogaus teisų gynėjai, e, dirbantis su tais klausimais, taip pat gali pretenduoti į finansavimą. 2019 metais 5 milijonai eurų yra numatyta ir bus skelbiamas viešasis konkursas. Tad Daugiausia tai yra susiję su pamatinių teisų įgyvendinimu, taip pat pažeidžiamomis bendruomenėmis ir e, taip pat e, tam tikrų e, teisminių institucijų sukūrimu, o dėl klausimų susijusių su Ženevos darybomis ir įpareigojančiomis priemonėmis, turiu pasakyti, kad EIVT nepritarė tam, kad ES ar valstybės narės kažkaip blokuoja procesą. Kaip tik per praeisę sesiją kurios sustiko tarp vyriausybinė darbo grupė, buvo kalbėta apie tai, kad procesas tikrai nėra blokuojamas. Taip, galbūt kažkaip ribotai tai įsitraukėme, tačiau aiškiai buvo pasakyta, kad svarbu, jog priemonė būtų naudinga, kad ji e, turi būti naudinga ir um, nukentėjusiems, reikia vadovautis jungtinių tautų pamatiniais principais ir turi būti viskas orientuota į visas įmonės, ar tarptautinės, ar nacionalinės, nes tie pažydimai yra abejo vykdomi ir nacionaliniu lygmeniu, ne tik tarptautiniu mastu. Ir šiuo metu mes taip pat svarstame, kokiu tolesniu žingsniu būtų galima imtis. Grazie. Eh, diciamo, che se non avete bloccato, non avete fatto. Ačiū. Na, jūs galbūt eh, tam eh, neprieštaravote, bet lygiai taip pat ir kažkokių iniciatyvų nesėmėte. Taigi dabar trys minutės kiekvienam kalbėtojui. Dėkoju Jums už klausimus bei pastabas. Dabar pirmiausia norėčiau sureaguoti į e, klausimą susijusiu su e, Kanados ombudsmeno sistema. Pirmiausia, tai taip pasiūlymas neblogas. Pirmiausia, e, tokia institucija yra lengvai e, prieinama, galima paprastai ją kreiptis, bet e, mūsų kontaktiniai žmonės sako, kad e, kažin kaip dėl veiksmingumo yra. Taip pat dėl, dėl teisų gynimo priemonės pasakysiu, kad teisminis mechanizmas nebūtinai yra geresnis negu kad neteisminis mechanizmas. Kiekvienu atveju e, yra skirtinga situacija. Jungtinės e, e, tautos, jungtinėse tautose žmogaus teisų taryboje yra dirbama su šiais mechanizmais, juos palyginant. Pirmiausia dabar, tiksliau dabar dėl GSP platformos, kaip kad siūlė NVO kai kurios Mm, berots e, GSP ir eksperto zonų studijoje parlamente buvo panašus pasiūlymas e, pateiktas. Tikrai neblogas pasiūlymas, bet lygiai taip pat reikėtų žiūrėti, ar nebūtų alternatyva, ar negalima būtų, pavyzdžiui, nepriklausomų institucijų čia pasitelkti, jeigu būtų pažeidinėjami GSP susitarimai. Dabar dėl mūsų lentelės ir tendencijų tarp valstybių. Tiesą sakant, tendenciją sunku čia identifikuoti. Galbūt e, galima būtų tikėtis, e, kad kažkokių panašių e, atvejų tam tikrose valstybėse gali nutikti, pavyzdžiui, Kongė, bet čia iš 20 trijų e, tirtų e, valstybių narių tikrai matėme, kad labai įvairūs yra atvejai. E, ir lygiai taip pat dabar dėl tų bylų išsprendimo čia vėlgi kažkokių tendencijų skirti negalėčiau. Dėkoju. Mm, dabar trumpai pakomentuočiau ombudsmeno klausimą. Dabar pasižiūrėkime į elgesio psichologijos tyrimų rezultatus. Uh, ir kaip, pavyzdžiui, žmonės ilgalaikėje perspektyvoje keičia savo elgesio modelius. Galbūt bendradarbiavimo, o ne priešiškumo požiūris būtų e, tinkamesnis čia. Na, o dabar dėl to, kad svarbu užtikrinti, jog žmogaus teisų ir aplinkos apsaugos reikalavimų būtų laikomasi ne tik vietos įmonėse, bet ir įmonėse, kuriuose importuojami produktai į ES. Yra tam tikras filtras, taip sakant, čia yra tam tikras vadinamasis Bruselio e, poveikis, ir galima vis dėlto išplėsti ES teisės aktų ir standartų taikymą ir platesnėje erdvėje negu kad tik tai ES. Dabar dėl išspręstų atvejų ar bylų. Ar buvo skundai patenkinti? Taip, klausimas labai svarbus. Mes dažnai nustatome, kad skundai iš esmės nėra nagrinėjami ir dažnai įmonės tiesiog e, sumoka skundų teikėjams, bet e, tų įvykių nepripažįsta. Taigi bandoma kaip ir išvengti įmonių atsakomybės. Labai daug tokių atvejų yra. Na, o Dabar dėl žmogaus teisų gynėjų ir jų apsaugos e, verslo ir žmogaus teisų gynimo srityje tikrai labai džiugu girdėti, kad komisija dirba šiuo klausimu. Bene, grazie. Ringraziamo i nostri. Ačiū. Dėkoju svečiams. Dėkoju už šios puikios studijos pristatymą. Manau, kad tikrai galime ją pasiremti tolesniam darbui. Tikiuosi, kad parlamentas ir komisija galės praktiškai įgyvendinti rekomendacijas ar išvadas šio tūrimo. Juk mums reikalingas saistantis instrumentas šioje srityje. Taigi dėkuoju mūsų kalbėtojams ir geros dienos jums.